Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Labas rytas visiems. Sveikinuosi su mūsų svečiais. Ir norėčiau tęsti mūsų posėdį, kurį pradėjome vakar. Mūsų šiandien pagrindinė tema yra keitimasis nuomonėmis su Latvija kaip pirmininkaujančia šalim Europos Sąjungos sąjungos taryboje. Kalbėsime apie tuos klausimus, už kuriuos atsakingas mūsų komitetas jau vakar su komisarė Kretu. Svarstėme kai kuriuos iš jų ir aišku, kad e, socialinės politikos tikslas mažinti ekonominę ir socialinę takoskirą, užtikrinti, kad būtų visos sąlygos sklandžiai pradėti naują programavimo laikotarpį. Ir pirmininkaujanti šalis e, skirs didelį dėmesį vidurio laikotarpio teritoriniai darbo tvarkiai, e, urbanistikos darbo tvarkiai ir makro regionų strategijai. E, savo ruoštų aš ypač norėčiau išgirsti ministro nuomonę apie sanglaudos e, maksimalų užtikrinimą, turiu galvoje ES strateginių investicijų fondą ir e, sanglaudos politiko bei investicijas į užimtumą. Manau, kad reikia laikytis įprastinės mūsų darbo tvarkos. Pirmiausia, ministras tars įžanginį žodį o tada suteiksiu galimybę komiteto nariams pateikti klausimus. Pradėsime nuo koordinatorių klausimų. Taigi labai džiaugiuosi dabar galėdama sutikti žodį Latvijos finansų ministrui, ponui Janiui Reirsui. Prašom, žodis jums. Dėkui. Pone pirmininkė, e, garbus parlamento nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už vakar dienos pirmininkės organizuotą puikų prieimimą. Galėjau susitikti su komiteto nariais. Šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti Latvijos pirmininkavimo prioritetus – Taip pat džiaugiuosi, kad turiu galimybę aptarti su jumis sanglaudos politiką. Tai viena iš svarbiausių ES politikų, e, kurios tikslas kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą. Šiemet švesime 25 metus e, nuo tada, kai Latvija iškolia, iš, iškovojo nepriklausomybę. 20 e, metų praėjo nuo Latvijos įstojimo De, dešimt metų praėjo nuo mūsų įstojimo į Europos Sąjungą. Ir Latvija dabar pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai. Mūsų piliečiai, aišku, nori, kad gerėtų jų kasdieninis gyvenimas. ES institucijų naujas veikimo ciklas turi prioritetus, kurie išdėstyti Europos tarybos programoje, trejato pirmininkaujančių šalių programoje, Europos komisijos programoje. Latvija yra nusistatę tris pagrindinius prioritetus - konkurencinga Europos Sąjunga, skaitmeninė Europos Sąjunga ir aktyvi pasaulio veikėja. Sanglautos politika ir jos prioritetai išeina iš pirmo prioriteto, tai yra konkurencinga Europos Sąjunga ir yra susijęs su komisijos vizija, kurios pagrindinis tiklas stiprinti ekonomikos augimą. Mes norime ir toliau siekti, kad ES konkurencingumas auktų, kad auktų ekonomika, struktūrinės reformos, mm, kurios jau yra įgyvendintos ar bus įgyvendintamos, fiskalinė atsakomybė, tai tie dalykai, e, kuriais turi būti grįstas mūsų ekonomikos augimas, kad kurtume naujas darbo vietas, o ne e, naujas skolas. Ir čia pagrindinį vaidmenį vaidins reformuota sanglaudos politika, kuri susideda iš kelių pagrindinių elementų. Prieš apibrėždamas pirmininkaujančio šalies prioritetus sanglaudos politikoje, pirmiausia, norėčiau pasidalinti kai kuria Latvijos patirtimi įgyvendinant sanglaudos politiką. Sanglaudos politika labai ženkliai prisidėjo prie Latvijos vystimosi, sukūrė sąlygas Latvijos sėkmingam dalyvavimui vidaus rinkoje bei galimybei pernai prisijungti, už pernai, ne, pernai prisijungti prie eurozonos. Nuo 2000, 2004 metais Latvijos BVP sudarė tik 47 procentus ES vidurkio, o 13 metais jau siekia 67 procentus. Tai reiškia, kad nežiūrint visų problemų per praėjusius 10 metų, Latvija 20 procentų priartėjo labiau prie ES augimo vidurkio, ES gyvenimo lygio vidurkio. Ir tą mum leido pasiekti Europos fondų lėšos. Aš galiu pasakyti, kad lygiai taip pat vystėsi ir trys Baltijos, kitos dvi Baltijos valstybės ir visos naujos valstybės narės. Krizė Latvijai buvo ypatingai sunki. BVP sumažėjo 25 procentais ir čia investicijos iš ES fondų buvo mūsų gelbėjimosi ratas. Vyriausybės prioritetai buvo užtikrinti kad ES lėšos būtų naudojamos ilgalaikiai investicijų programai ir kad būtų prisitaikyta prie naujų problemų. Europos socialinio fondo programa buvo pritaikyta taip, kad jinai padėtų labiausiai pažydžiamiems gyventojams per krizę. Apskritai viešųjų investicijų 70 procentų sudarė Europos lėšų. Europos lėšos. Europos fondų lėšos. Mes vakar su Iskra šios klausimus aptarėme panašiai labai situaciją ir Bulgarijoje. Investicijos iš Europos, iš Europos fondų Bulgarijoje sudaro 73 procentus. 11 metais jau galėjome išlipti iš krizės ir tą pasiekti padėjo sėkminga fiskalinė politika ir Europos fondų lėšos. per praėjusius dešimt metų sanglaudos politikos įtaka Latvijos BVP augimui sudarė nuo 1,8 iki 2,1 procento. Taigi Latvija visuomet laikė, kad sanglaudos politika tai yra investicijų, o ne lėšų perskirstimo politika ir tai leido mum padėti Tai leido mums spręsti problemas švietime, užimtumo srityje, transporto ir kitose srityse. Kaip jau minėjau, ES lėšos sudaro ženklę viešų investicijų dalį ir joms, e, toms ES lėšoms, skiriamas labai didelis tiek vyriausybės, tiek visuomenės dėmesys. Latvijos laukia dar nemažai iššūkių pas mus yra pakankamai žemas darbo našumo lygis, inovacijų lygis, yra ilgalaikis nedarbas, yra skurdas. Šie dalykai ir yra tos pagrindinės problemos, kurias tikimės spręsti naudodami ES investicijų ir struktūrinius fondus 14-20 metų programavimo laikotarpiu. Ir aš stengsiuos užtikrinti, kad ankstesnių vyriausybių pradėtas darbas tęstusi, ir kad sanglaudos politika ir toliau Latvijoje buvo, būtų laikoma veiksminga investicijų politika. Latvija perėmė pirmininkavimą ES e, tarybai, kai yra e, reformuota sanglaudos ir investicijų politika. Ir ta reforma bus vykdoma 14-20 metais. ES yra problemų, e, didelis nedarbas, lėtas ekonomikos augimas, nepakankamos investicijos ir manau, kad sanglaudos politika yra viena pagrindinių priemonių šiom problemom spręsti. Tas pozityvus darbas, kurį atliko komisija ir valstybės narės, tvirtindamos veiksmų programas praėjusiu metu pabaigoje yra labai svarbus, bet nemažai veiksmų programų dar nėra patvirtinta. Gruodį Europos vadovų taryba pritarė pono Junkerio investicijų planui. Ir investicijų planas numato naujo Europos strateginių investicijų fondo kūrimą. Yra atitinkamas komisijos komunikatas, kuris skatina sanglaudos politikos programuose naudoti daugiau įvairių instrumentų. Be to, praėjusiu metu pabaigoje e, pilnas lėšų praėjusio laikotarpio panaudojimas, tai kad tos lėšos praėjusio programavimo laikotarpio nėra pakankamai panaudotos, yra irgi viena iš problemų, kuri mums lieka. Per antrąjį 14 metų semestrą komisija vykdė plačias urbanistinės politikos diskusijas, kad galėtų gauti daugiau informacijos apie urbanistinę politiką ir jos pridedamąją vertę. Atsižvelgiant į tai, kas jau atlikta, taip pat ir Italijai pirmininkaujant, mes tęsime šį darbą. Ir vienas iš mūsų prioritetų bus susitarti dėl pakeitimų daugiametinėje biudžeto programoje. Tie pakeitimai reikalingi, kad galėtume patvirtinti likusias programas 14-20 metų laikotarpiui ir maksimaliai pasinaudoti sanglaudos politikos potencialu. Čia mes labai tikimės parlamento paramos ir pritarimo. Vienas iš mūsų prioritetų taip pat yra ir tolesnis Europos investicijų plano plėtojimas. E, tam planui taryboje buvo plačiai pritarta gruodžio mėnesio tarybos išvadose. Europos strateginių investicijų fondas irgi prie to prisidės. Mes manome, kad programavimo laikotarpio pradžioje tinkamas planavimas leis tinkamai įsisavinti visas lėšas. Be to, mes manome, kad reikia pagalvoti apie administracinius pajėgumus, kad jie būtų pakankami reformų politikai įgyvendinti. Europos mokesčių mokėtojai lauks naujos reformuotos politikos rezultatų, o tuos rezultatus galėsime pasiekti tik tai tada, jei praktiškai pasirenksime programos įgyvendinimui. Norime toliau plėtoti Europos investicijų planą, kuriam taryba pritarė. Čia reiktų pasakyti, kad remiantis gruodžio tarybos išvadomis, šis fondas yra papildomas fondas šalia esamų ES programų. Ir jis jau dabar gali teikti investicijas ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Mums reikia gerinti investicijų aplinką, daryti tą koordinuotai ir efektyviai. Latvija planuoja ir toliau dirbti, remdamasi tarybos išvadomis, kurios buvo patvirtintos Italijai pirmininkaujant, tose išvadose valstybės narės skatinamos renkti veiklos programas Um, pagal jom patiktas rekomendacijas ir siekiant pasinaudoti visais įmanomais finansiniais instrumentais. Sanglaudos ministrų neformaliame sustikime birželio mėnesį, e, kuris vyks Rygoje, šios klausimus planuojame aptarti. Be to, bendradarbiaudami su Europos komisija ir regioninių studijų asociacija, organizuosime antrą sanglaudos politikos konferenciją, kuri kaip tik bus skirta sanglaudos politikai 14-20 metam. Šios konferencijos tikslas yra užtikrinti, kad vyktų diskusijos ir keitimasis nuomonėmis tarp mokslininkų ir tyriejų ir tų, kas priima sprendimus. Tuo būdu e, sanglaudos politika būtų pagrista realiais realią situaciją. Kolegos, sanglaudos politika ne tik yra strateginis ES investicijų instrumentas, leidžiantis įgyvendinti ES plėtros strategiją 14-20 metais, bet ir svarbi priemonė užtikrinant teritorinę sanglaudą. Latvija teritorinės sanglaudos srityje didžiausią dėmesį skirs urbanistinės plėtros programoms, taip vadinamai urbanistiniai darbotvarkiai. E, Renksime diskusijas dėl tos, ap, apie tos politikos turinį, e, įmanomas e, jos įgyvendinimo formas. ES urbanistinė programa leis pagerinti miestų gyvenimo kokybę, jų produktivumą ir čia mes laukiame parlamento nuomonės apie urbanistinę dimenciją. Tai taptų puikus pagrindas mūsų diskusijoms. Kalbant apie pirmininkaujančio šalies indėlį, mes planuojame svarstyti mažų ir vidutinių miestų indėlį į teritorinį vystimasi. Šis klausimas bus svarstomas neformaliu tarp vyriausybinių lygių. Ir e, svarbiausias renginys bus 10 birželio miesto ministrų neformalus susitikimas. Ir per jį planuojame patvirtinti deklaraciją e, skirtą galimiems e, nedidelių ir vidutinio dydžio miestų vystimosi, įvairioms tokių miestų vystimosi galimybėms. Ir Habitat 3 konferencijoje 16 metais planuojamos tvirtinti atitinkamos urbanistinės programos. Prie to jau prisidės Luksemburgas. Gerbiami parlamento nariai, gerbiama pirmininkė, Europos parlamentas ir ypač regionų komitetas yra daug prisidėjęs prie naujos anglodos politikos 14-20 metams sukūrimo, siekiant, kad ta politika iš tiesų taptų tikra investicijų politika, kurios pagrindinis tikslas - ekonomikos augimas. Tikimės, kad Europos parlamentas ir toliau prisidės siekdamas užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų sėkmingai įgyvendinta regionuose ir duotų apčiuopiamos naudos mūsų piliečiam pasitikiu, pasikliaunu bendradarbiavimu su Europos parlamentu ir ypač su regionų komitetu šioje srityje per mūsų pirmininkavimą. Dėkoju Jums uždėmesi, dabar esu pasirengęs atsakyti, už, e, atsakyti į pateiktus klausimus ir apsikeisti nuomonėmis. Dėkui. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už tokį išsamų pasisakymą. Ar jūs pasirengęs atsakyti klausimus? Pradėsime nuo koordinatorių klausimų. Ponas Van, Van der Rijn, prašau žodis jums. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het Nederlands uh, spreken uh, voor, de, voor de uiteenzetting. Ik denk dat het... Ačiū pirminkė, kalbėsiu olandų kalbą. Uh, Manau, kad e, bendrai kalbant, jūs judate tinkamą linksmę, investicijos yra labai svarbios, yra labai svarbu, kad Europa investuotų ir kažką darytų piliečių labui, regionų, miestų, savivaldybių labui. Aš esu tikras, kad jūs tikrai pasiremsite Italijos prinkaujančios valstybės rezultatais Aš dabar žiūriu Italijos konkrečios valstybės išvadas ir jos apima, e, apima tai, kad reikėtų toliau tęsti Italijos konkrečios valstybos e, praktiką, nuolat mm, e, kurti neforma, nuolat sušaukti neformalias tarybas regioninės plėtros politikos Taigi e, tai yra įtraukta Italijos pirmažios valstybės išvadas, tai yra svarbus dalykai. Svarbu, kad italai pradėjo diskusijas dėl valdysenos, dėl administravimo, taip pat dėl Europos e, sąjungos e, politikos Europo 2020. Tai turėtų ir bendrųjų reikalų taryboje būti svarstama ir kalbant e, apie metodus, manau, kad tai yra teisinga kryptis. Pastaraisiais mėnesiais nemažai pastangų buvo tam skirta, tačiau kol kas aš nematau, kad tai materializuotųsi kažkokiais realiais rezultatais. Kalbant apie, apie prioritetus, aš manau, jog labai svarbu pabrėžti sanglaudą ir jūs būtent tai ir padarėte, aš to džiaugiuosi. Tai buvo vienas ir iš Italijos panašios valstybės prioritetų. Imkim, kad ir pono Junkerio investicijų planą. Džiaugiuosi tuo planu, pritariu jam, tačiau vėlgi mums reikia pabrėžti investicijų pobūdį. Kalbame apie 460 milijardų eurų, jeigu viską susumuotumėm kartu. Daug ką galima pasiekti gyvendinant šį planą, todėl labai svarbu, kad taryba tinkamai spręstų sanklaudos klausimus. Mums labai, labai svarbu, kad būtų aiškios pozicijos, kuo daugiau aiškumo. Man būtų įdomu išgirsti, koks yra jūsų požiūris, kokius prioritetus esate numatęs investicijų planui, ar, norite, ar, ar, esate, ar ketintate mus labai aktyviai traukti į diskusijas. Ir galiausiai vakar aš minėjau makro regionus, didžiulius regionus apimančius kelias valstybės narės. Man būtų įdomu išgirsti, kokia jūsų yra visai apimti vizija, kaip jūs matote makro regionus, kaip juos vertinate. makro regionų pati samprata yra gera, pozityvi, tačiau atsižvelgime į plėtros etapus ir elgėmės atsargiai, jau turime pakankamai, užtenkamai makro regionų. Ačiū. A, madam. Dėkuoju toliau, madam Kreu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Išklausiau jūsų pasisakymą su dideliu susidomėjimu. Man būtų labai įdomu išgirsti. Man buvo įdomu ir malonu išgirsti, kad ketinate daug dėmesio skirti sanglaudos politikai tiek jūsų valstybėje, tiek Europos Sąjungoje ir kad jūs vertina, jog sanglaudos politika yra viena iš geriausių investicijos galimybių, kokių yra Europos Sąjungoje. Ir e, įgyvendinant Junkerio planą, jūs bandysite užtikrinti, jog būtų tinkamos sąsajos su sanglaudos politika. Ir aš visiškai pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai. Mums reikia tarybos, kuri būtų skirta sanglaudos politikai. Italijos pirmkaujantį valstybę pradėjo darbą šioje srityje ir dabar jau nemažai metų Europos parlamentas ragina daugiau dėmesio skirti sanglaudos politikai. Kol kas mes dar nepasiekėme gerų rezultatų. Dėl to mes buvome labai suinteresuoti paremti Italijos pirmkaujantį valstybę. Ir aš tikrai tikiuosi, jog jūs pasiremsite Italijos pasiektais rezultatais ir e, pono Junkerio investicijų planą suderinsite su sanglaudos e, tikslais. Įsipareigojimas skirti naujų lėšų naujiems, naujoms investicijoms – nėra visiškai tai, ko mes tikimės. Svarbu, kad jūs pabrėžėte urbanistikos miestų politikos klausimus. Reikėtų, kad ir komisija įtrauktų tai savo darbo atvarkę. Tačiau turint galvoje dabartinę ES situaciją, tai, tai tikrai suvaidins svarbu vaidmenį ir reikia įtvirtinti šiuos dalykus dar tvirčiau. Dabar jau jūs perėmėte pirmininkavimą. Mes vis dar esame, išgyvename ekonominę krizę ir tai reiškia, kad visuomenė patiria sunkumų ir miestų urbanistinė politika gali duoti daugiau idėjų. Dėkuoju. Thank you. Ačiū. Nematau norinčių pasakyti iš, iš ECR. Toliau, ponė Jakovčiai, žodis jums. Da, dobro jutro svima. E, želim se ja... Labas rytas visiems. Norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad jis atvyko ir supažindino mus su darbo programa. Kaip ir anksčiau kalbėjusiai, manau, yra aiš... pasakė, manau, yra visiškai aišku, jog mūsų komitetui svarbiausias klausimas yra sanglaudos politika. Noriu Jums padėkoti už tai, kad Latvijos pirmkauti valstybė ketina ir toliau tęsti šią politiką. Tai patvirtina ir jūsų paties politika ir taip pat jūsų paties patirtis ir daugelio Europos Sąjungos valstybių narių patirtis. Tikrai mes galėtume būti žymiai sunkesnėje padėtyje, jeigu ne, per, per pasruosius dešimt metų nebūtume gyveninę sanglaudos politikos. Dabar mes išvelgiame sąsąją tarp Junkerio investicijų plano ir sanglaudos politikos. Čia reikia elgtis labai atsargiai, atidžiai ir išmintingai, Mes galime užtikrinti senosios priemonės ir naujosios priemonės sąsąją. Kalbame apie didžiulę pinigų sumą, kuri gali paskatinti labai daug rimtų investicijų ateinančiais mėnesiais ir metais. Esu įsitikinęs, kad mes visi, kurie esame čia, kad jeigu mes nesugebėsime vėl paskatinti Europos ekonomikos spartaus augimo, mes prarasime pasitikėjimą rinkėjų akise ir būsime atsakingi už pasiekmes, už tai, kaip mes vykdame savo įsipareigojimus. Dėl makro regionų strategijos Baltijos Dunojaus, Adrijos ir Jonijos jūrų ir Alpių regiono strategijos. Aš pritariu makro regionų politikos kryptims, bet mes turime matyti realius tokių strategijų rezultatus. Išskyrus Baltijos regioną ir iš dalies Dunojaus regiono, taip pat Adrijos ir Jonijos jūrų regiono, Reikia intensyviau gyvendinti e, tas programas. Ši idėja puikiai, koncepcija puikiai, reikia tik tai ją tinkamai įgyvendinti. Manau, kad didžiai dalį Europos reikia tokių programų, tokio plano. Neturime sustoti e, vien dėl to, kad idėjos gali kažkaip išblėsti. Dėkoju. Nematau GUE atstovų toliau ponia Vana. Ačiū ponia pirmininkė. Ministrė, dėkui Jums už prioritėtų pristatymą. Norėčiau pritarti mm, dviems prieš mane kalbėjusiems kolegoms. E, urbanistinė darbo tvarkė ir miestų politika yra labai svarbi šio komiteto darbo sritis, tai ypač aktualu 2020 strategijoje, nes pagal ją miestai vaidins ypač svarbu vaidmenį ir ta strategija yra nema, nemenkas iššūkis miestams. Norėčiau paklausti, kokiu konkrečių pasiūlymo turite dėl urbanistinės darbo atvarkės, ką siūlysite, ką siūlysite, kad padidintume miestų vaidmenį, kad užtikrintume jiems galimybės e, pritraukti investicijas. Uh, Kaip ir kiti kalbėtojai, norėčiau pakomentuoti makroekonominę strategiją iš Austrijos požiūrio taško. Dunojaus strategijoje veikiausiai bus paskirtas naujas koordinatorius. Koordinavimas turėtų padėti e, tinkamai sudėlioti prioritetus, nes tai, ką komisija pastaraisiais metais daro, netitinka partnerių e, koncepcijos. Kitas direktoratas turėtų tai būti už tai atsakingas. Norėčiau paklausti, kokia dabar yra padėtis su koordinatoriais. Toliau, ačiū. Toliau ponė Damato. Ačiū. Labas rytas. Aš taip pat turiu prisipažinti, kad mane Junkerio planas šiek tiek glumina, bent jau e, tuo, tuo pavydalu, kokiu jis buvo pristatytas, nors be abejo, nes jis bus svarbus Europos ateičiai. Galbūt galėtumėte konkrečiai pakomentuoti šį planą ir iš, išsklaidyti visus būkštavimus, kuriuos išsakė skirtingos frakcijos, nes atrodo, kad sanglaudos politikos planai ir Junkerio planas netitinka, nesutampa. Mes tikimės, kad bus išvengta dubliavimuose ir, ne, ir kad nebus iš vieno fondo lėšos perkeliamos į kitą arba iš vienos politikos ryties į, į, į kitą. Aš tikiuosi, kad tai nėra esminis Junkerio plano tikslas. Pirmininkė, ačiū. Tai pirmasis klausimų raundas. Dabar noriu paprašyti jūsų atsakyti į juos. Ir po to bus kitas raundas. Prašau, ministrė. Atbildot par prioritātēm, tātad. Ačiū už klausimus. Kalbėdamas apie mūsų prioritetus, norėčiau ypač akcentuoti mūsų siekį pradėti sanglaudos politikos diskusijas ir susijęti jas su mm, darbinėmis programomis. Manau, kad finansavimo programų pradžioje reikia nuveikti, padėti gerą pagrindą. Uh, Daugiau informacijos, daugiau dokumentų apie naują finansavimo laikotarpį bus parengta šių metų pabaigoje. Taip pat turime surenkti diskusijas su atsakingų sričių, su, su ministrais, kalbėti apie e, politikos reformas, kurių nu, nukreiptas į konkrečius rezultatus. Taip pat norime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų panaudotos išmintingai, būtent to iš mūsų tikisi rinkėjai, o to tikslo pasieksime tik, jei, tik tuo atveju, jeigu atliksime visą pirm, pirminį pragmatišką darbą, padėdami gerus pagrindus. Taryba rengėsi palaikyti būtent tokį veiksmų planą ir laikantis, laikantis gruodžio mėnesio ministrų tarybos išvadų, tai mm, mes rengėmės ir toliau laikytis jau parengtų planų ir, ir paremti jų įgyvendinimą. Beveik visų frakcijų atstovai klausė apie uh, strateginių investicijų fondą ir mūsų planus e, šiuo klausimu. Manau, kad e, labai svarbus dokumentas šiuo klausimu yra reglamentas, kuris buvo paskelbtas laiku ir mes rengėmės dirbti jo pagrindų taryboje. Taryba yra pasitvirtinusi labai ambicingą darbų, darbo tvarkę dėl šio plano ir tikimės, kad taryboje reglamentas dėl investicijų strateginio plano e, bus svarstamas sklandžiai ir taip pat tikimės ir parlamento paramos jam, nes, kaip jau sakiau, patvirtintas darbų tvarkarašys yra tikrai labai ambicingas. Tikimės e, konstruktyvių diskusijų ir parlamente, ir taryboje, Ir manome, kad investicijų planas yra tinkamas atsakas į iškilusius iššūkius ir kad jis turėtų paskatinti reikalingas investicijas. Atsakydamas į klausimą, kaip tai atitinka sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų e, planus, e, visų pirma, reikia apie tai pasikalbėti su valstybėmis narėmis. Ir atsakymus į klausimus apie uh, tai galėsiu po, pateikti po to, kai ECOFIN konfiguracijos ministrai aptar šiuos klausimus. bendrųjų reikalų taryba ir mūsų prioritetai šioje srityje. Sanklaudos politika yra vienas pamatinių mūsų politikos ramščių. E, prisimenant Italijos pirmininkavimo metu vadovų taryboje patvirtintas išvadas, norėčiau paminėti e, šeštos sanglaudos politikos ataskaitos patvirtinimą. Mes E, norime paskatinti pragmatiškas ministrų diskusijas šiuo klausimu, kad e, pasiektume konkrečių rezultatų. O dėl to, ar ES anglaudos politika gali būti svarstama bendrų reikalų taryboje, mes esame pasirengę šį klausimą svarstyti. Mes rengėme svarstyti klausimus, kurie prisidėtų prie sąlaudos politikos sustiprinimo ir 2010 strategijos įgyvendinimo. Su jie siejami dideli lūkesčiai. Ir mes sieksime užtikrinti, kad sanglaudos politikoje e, įgyvendinami tikslai atitiktų rinkėjų lūkesčius Buvo užduotas klausimas ir apie makroregionus ir jų strategiją. Jie mūsų galva vaidina tikrai svarbu vaidmenį ir prisideda prie ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Ir tas, ta strategija leidžia tinkamai panaudoti turimas lėšas ir struktūras be būtinybės tvirtinti naujus teisės aktus. Politikos rytis yra galimybė veiksmingai išnaudoti turimus išteklius ir sėkmingai koordinuoti mūsų veiklą. Ir čia taip pat norėčiau padėkoti pirmininkavusi Italijai e, ypač kalbant apie komisijos pasiūlymą dėl Adrijos ir Jonijos jūrų, kuris buvo labai sėkmingai patvirtintas praėjusiu metu spalio mėnesį, po, atsižvelgiant į rugsėjo mėnesio ministrų tarybos išvadas. Dabar lauksime komisijos pasiūlymo dėl veiklos planų ir ketvirtojo regiono Alpių makro regiono ir inicijuosime diskusiją šiuo klausimu taryboje. Uh, Drage su komisija inicijuosime, Balti, inicijuosime Baltijos jūros strategijos peržiūros forumą, šeštąjį metinį forumą, kuris numatytas birželio 15-16 dienomis Rygoje. Miestų politika ir miestų darbo atvarkė beveik visi e, frakcijų atstovai kalbėdami minėjo šį klausimą. Diskusijose, kurios vyksta įvairiose forumuose, išsamei aptarta ši miestų darbo atvarkė, nors kol kas nepasiekta konsensuso, kaip turėtų atrodyti miestų politika. Tačiau kai kuriais klausimais E, yra sutampančių nuomonių. Yra visiškai aišku, kad miestų politika yra būtina ir kad reikia ją plačiau afišuoti ir bandyti atremti svarbiausius ES iškilančius iššūkius per tą politiką. Ne visos šiai sričiai skirtos strategijos uh, viena kita papildo. Reikia veiksmingesnių strategijų. Miestams aktualių klausimų negalime spręsti atsietai nuo, teri, nuo teritorijų planavimo politikos. Reikia atsižvelgti į miestų plėtros poreikius ir nepamiršti skirtingų dydžių miestų poreikių, ne tik didelių, bet ir mažų. E, ir šio, diskusijose šio, šio klausimu dalyvaujantis atstovai mano, kad tie klausimai turi būti sprendžiami dalyvaujant valstybėms narėms, komisijai ir pat, patiems miestams. Vykdoma į, į, daug į, įvairių programų yra daug įvairios veiklos, kuri turi būti koordinuojama. Mes pirmininkaudami sieksime pratesti pradėtas diskusijas ir koordinuoti veiklą ES mastu. Ir tikimės parengti ES e miestų e, programą, kuri, miestų politikos programą, kuri užtikrintų didesnį našumą ir užtikrintų tinkamą ES teritorijų plėtotę. Ir čia Šiuo klausimu lauksime Europos parlamento nuomonės dėl urbanistinės politikos matmens. Tikimės, kad šis dokumentas įneš indėlį į diskusijas vykstančias ES mastu. Ačiū už atsakymus. Dabar tęsime kitą klausimų raundą. Ir pirmoji pavardė mano sąraše yra ponas Bogovič. Prašau. Ačiū. Noriu visų pirma pasveikinti ministrą su Latvijos pastarųjų metų pasiekimais. Jūs pradėjote dėkti reformas, siekėte fiskalinio stabilumo ir, kaip sakėte pradžioje, Būtent sanglaudos politika padėjo Latvijai mm, išlipti iš ekonominės krizės. Ir mes e, suprantame jūsų pozicijas, poziciją ir ją palaikome. Aš esu iš Slovenijos, o Slovenija netaip reikštingai įgyvendino reformas, ypač e, fiskalinio stabilumo srityje ir todėl Slovenijoje krizė šiek tiek užsitėse. Manau, kad mes turėjome pasiekti jūsų pavyzdžių ir elgtis panašiai. Aš suprantu, ką reiškia pasiekti BVP vidurkio šoktelėjimo nuo 47 procentų iki 70 procentų ES vidurkio. Slovenijai prireikė daug laiko, kad pasiektų dabartinį E, e, e, es vidurkio lygmenį, tai yra 85 procentus. Manau, kad jūs esate e, tinkamas pašnekovas diskusijoms dėl sanglaudos politikos ateities. Būtent ap, čia turime dirbti, jeigu norime užtikrinti didesnį mūsų konkurencingumą. Jūs minėjote, kad konkurencingumas bus vienas iš jūsų prioritetus. E, ir taip pat kalbėjote, kad, kad jūsų prioritetas yra sparčiai veikianti ir e, sparčiai sprendimus priimanti Europa. Aš norėčiau Jums palinkėti visokio Europos sėkmės e, šiuose darbuose. Dėl Junkerio plano manau, kad turėtumėme elgtis išmintingai būtina užsinkti gerą sąveiką tarp sanglaudos politikos ir Junkerio plano, kad užtikrintumėme geresnę, didesnę pažangą. Junkerio planas turėtų būti panutas e, pažadinti privatų sektorių visose sritise. Jau buvo minėta miestų politika, ji tikrai yra svarbi šiuo klausimu, nes vis daugiau žmonių gyvena miestuose. Tai teikia tam tikrų privalumą, tačiau e, tai sukelia ir tam tikrų problemų. Kalbant apie problemas miestuose, norėčiau ypač akcentuoti judumą, oro kokybę, darbo vietų kūrimą, švietimo sistemų vystimasi. Praeitie mes ignoravome vieną esminių problemų - saugumą ir integraciją. Ir pastarųjų mėnesių įvykiai iliustruoja tą situaciją, jog daugybė problemų kyla miestuose dėl nedarbo, dėl to, kad žmonės nesijaučia įtraukti į visuomenę, jie gyvena jos paribyje. Ir būtent todėl įvyko tai, kas įvyko. Įgyvendindami urbanistinę politiką negalime pamiršti saugumo politikos aspekto to klausimo imtis turi ne vien policija ar ginkluotosios pajėgos, bet tą klausimą turime spręsti ir siekdami sėkmingai plėtoti urbanistinės teritorijas. Noriu paklausti jūsų nuomonės apie saugumą didžiosiuose miestuose. Ačiū, pirmininkė ministrė, ačiū, kad atėjote pasikalbėti su mumis. Jau daug klausimų užduota apie Junkerio planą, jūs šiek tiek jį komentavote turiu konkretų klausimą. Jūs kalbėjote apie ambicingą patvirtintą darbo tvarkę. Kita vertus, regionų plėtotės komitete, kalbant, noriu paminėti, kad būtina į e, to plano uh, investicijų plano įgyvendinimą įtraukti regionų valdžią, nes du trešdalius visų investicinių projektų ES įgyvendina regionai. Todėl mūsų frakcija mano, kad regionų valdžios įtraukimas iš šio plano įgyvendinimą yra esminis. Noriu konkrečiai paklausti, ką jūs ir pirmininkaujantį Latviją renksitės daryti, kad paskatintumėte valstybės narės ne tik parengti savo planus, bet ir įtrauktumėte juos į sprendimų prieimimo procesą, kur investuoti ir kaip įtrauksite vietos ir regionų valdžią, nes tai būtina, norint užtikrinti šio plano sėkmę. Toliau žodis ponui rules. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai malonu pasveikinti ministrą čia. Noriu palinkėti jam ir Latvijai visokiojo pasiekmės. Nemažai klausimų jau buvo užduota, išgirdome atsakymus, bet norėčiau mm, dar pasitikslinimui užduoti štai kokį klausimą. Aš peržiūrėjau Latvijos pirmininkavimo programą. Jūs siekiate e, in, išvardinote, ką e, kokius klausimus rengėtės svarstyti tarybos posėdžių metu. Tikriausiai per kitą mėnesį turėtų prasirodyti naujas komisijos komunikatas dėl numatomų planų. Noriu paklausti jūsų, ar, ar tikrai toks darbo tvar... tvarkaraštis numatomas. Toliau žodis ponui Balgzu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą apie Junkerio planą. Turiu klausimą, kurį jau uždavė prieš mane kalbėjo kolegos. Tas planas yra e, milžiniškas, galbūt tai propagandos mm, pasiekmi. Kalbama apie 350 milijardų eurų investicijų, 1 milijoną darbo vietų, kurios turėtų būti sukurtos. Puiku, bet pažvelgus į Europos Sąjungą, noriu klausti, iš kur tos lėšos ateis? Mm, kalbama apie biudžeto išteklius, lėšų perskirstimą, e, per, perkelimą iš vienų skyrių į kitus. Ar tai yra tas puikus įsijunkerio planas? Toliau, turiu klausimą apie Europos investicijų banką. Kalbame apie 25 milijardus plus 5 milijardus eurų ir tikitės, kad privat privatus sektorius padidins šias lėšas 15 kartų. Bus kitos lėšos moksliniams tyrimams, e, švietimui, mokymams. Jūs tikitės, kad privatus sektorius prisidės 15 kartų didesniu kapitalu? Na, skamba įdomiai, bet aš, ar jūs nemanote, kad tai yra pernelik plataus užmojo planai? Ir ministrė, kalbant apie Latvijos pirmininkavimą, kokių konkrečių užduočių jūs imsitės, kad gyvendintumėte rinkerio planą? Dėkui. Dėkui, ponė Smolkova. Dėkui. Gerbiamas ministrė, labai džiaugiuosi, kad pritarėte makro regioniai strategijai. Aš čia sėdžiu, kaip matote mano kolegos iš Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, aš pati esu iš Slovakijos. Irgi e, remia tai, mes norime, kad būtų sukurta Karpatų strategija ir norime, kad būtų surinktas atitinkamas klausimas komisijoje. E, tokios strategijos apmatai jau yra e, buvę anksčiau, taigi čia mes nepradėtume nuo nulio ir turėdami tokią Karpatų strategiją mes galėtume padėti Ukrainai e, prisidėti prie aplinkos apsaugos veiksmų. Taigi ką Jūs galvojate apie Karpatų strategijos reikalingumą. Pirmininkė, ar dar būtų kokių klausimų? Jei klausimų daugiau nėra, tai dabar žodis ministrui. Prašom, ministrė, atsakykit į antrąjį klausimų, į antrąją klausimų grupę. Dėkui už klausimus. Pradėsiu nuo to asmeninio klausimo, kurį pateikė ponas Bogovič ką aš asmeniškai galvoju apie saugumo situaciją miestų kontekste. Mes pradėjome pirmininkauti nuo tragiškų įvykių Paryžiuje. Mes mm, šiek tiek tada pakeitėme savo prioritetus atsižvelgdami į tą situaciją ir saugumas Europoje dabar yra vienas iš mūsų pagrindinių pirmininkavimo prioritetų. Vidaus reikalų ir užsienio reikalų ministrai yra nusiteikę labai aktyviai spręsti šį klausimą. Matysime, kaip mums seksis. Atsakysiu į klausimus galbūt ne visai tą tvarką, kurie jie buvo pateikti pono Junkerio planą galbūt nukelkime į mano atsakymų pabaigą. Karpatų strategija, pritarčiau tokios strategijos sukūrimui. Baltijos strategija remiasi bendradarbiavimu tarp Baltijos jūros mm, valstybių parlamentų, parlamentų narių. yra Višegrado grupė, kuri galėtų tapti visai neblogas pagrindas Karpatų strategijai. Taigi nematau jokios priežasties, kodėl mm, nebūtų Karpatų strategija reikalinga. Tikrai neturiu nieko prieš Karpatų strategiją. Tada e, Europos strategija 2020. Kaip pasieksime jos tikslų, viskas priklausys nuo naujų valdymo struktūrų, nuo politikos vykdomos, nuo tinkamo finansavimo buvimo. Sanglaudos politika prisidės prie Europą 2020 strategijos tikslų siekimo ir sanglaudos politikos reformavimas, tiek Europos semestras, tiek didesnis vaidmo investicijoms jau davė mm, pirmą tokį palankų postumi. Praėjusiu metu spalio mėnesį ministrai svarstė sanglaudos politikos įtaką vykdant Europą 2020 strategijos vidurio laikotarpio peržiūrą. Latvija labai palankiai žiūri į Italijos prieš tai pirmininkavusios valstybės narės nuveiktą darbą šioje srityje. Ir tikimės tęsti tuos darbus toliau. Strategijos vidurio laikotarpio peržiūra turėtų vykti koordinuotai su įvairiomis tarybos darbo grupėmis, mm, koordinuojant jų darbą. Taip pat tikimės aktyvaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu ir su jūsų komitetu, nes jūsų komitetas labai aktyviai dalyvauja sanglaudos politikos įgyvendinime per Europos semestrą. ir atliekant Europą 2020 strategijos vidurio laikotarpio peržiūrą. Klausimas dėl programavimo laikotarpio, kad būtų sklandžiai patvirtinta daugiametė finansų programa ir pasidalėmojo valdymo programos 14-20 metam. Tarp institucinis sustarimas turi būti pasiektas iki gegužės pirmos, kad tos programos po to galėtų kuo greičiau būti patvirtintos ir jas būtų galima pradėti gyvendinti. Mes labai tikimės konstruktyvaus parlamento bendradarbiavimo, mm, tikimės, kad parlamentas prisidės prie šio darbo ir mes visi bendrai galėsime užtikrinti, kad programos pradėtų sklandžiai vykti, e, kad būtų sklandžiai vykdomos programos ir pradėtų e, tekėti investicijos. O dabar taip vadinamas e, pono Junkerio investicijų planas. Mes jau pradėjome dirbti šioje srityje. Vieną anegdotą iš vaikystės jums papasakosiu. kaimelis, kuriame buvo nemažai gyventojų, ne vienas iš jų nebuvo matęs dramblio ir jie visi galvojo, kas tas dramblys galėtų būti ir įsivaizdavo, kaip jis galėtų atrodyti. Ir kaimo seniūnai nusprendė, kad reikia pasiūsti delegaciją, kad jinai nupieštų, at, jieš, surastų dramblį ir jį nupieštų, kad visi kaimo gyventojai suprastų, kas tas dramblys yra. Ir galiausia ta delegacija buvo pasiusta ieškoti dramblio, savaitę ieškojo ir galiausia rado tą dramblį, jį nupešė ir tą piešinį parodė gyventojams. Ir gyventojai buvo labai nusivylę, nes jie kiekvienas tą dramblį įsivaizdavo savaip. Galiausia visi pavargę nuėjo mėgoti. Ir kol mėgojo ir tie dramblio piešėjai, tą jų piešinį kiekvienas kaimo gyventojas modifikavo, pripiešė prie to dramblio, kaip jie įsivaizdavo, jis turi atrodyti. Ir čia galėčiau rasti paralelę, kai pona Kataineną pasiuntėme parengti tą strategiją. Matome, kokį tą dramblį komisija nupiešė. Ir dabar norime kad vyktų diskusijos, kaip visi mes įsivaizduojame, kaip tas investicijų planas turėtų atrodyti. Norime į tas diskusijas įtraukti e, įvairaus ligmens žmonės, kad kuo geriau suprastume, ko visi norime, ko valstybės narės nori iš to investicijų plano, kad iš tiesų jisai būtų toks, kokio mums reikia. Ir tas toksai metaforinis dramblys, tas investicijų planas neturėtų būti kažkokiu mm, nerealiu monstru, kuris neturi jokių galių. Ne, tas investicijų planas turi būti toks, kokio mums tiksliai reikia. Aš puikiai suprantu, kad tos diskusijos e, bus aštrios ir parlamente e, yra įvairių parlamentarų, kurių nuomonė skiriasi. Į komisiją e, dedama labai daug vilčių su komisija, siejami patys, įvairūs, patys įvairiausi lūkesčiai, bet mes turime pasižiūrėti, kaip užtikrinti, kad geriausia uh, geriausią planą sugalvotume. Galbūt aš jau čia kalbu kaip politikas. Vasarį ar kovą vyks ekonomikos ir finansų ministrų tarybos posėdis, kuriame bus kalbama apie tą planą, bet iš esmės tai yra strateginių investicijų planas, kuris nesidubliuoja su dabar esamomis priemonėmis, jis papildo jas, prisideda prie jų, o lėšos, kurios numatytos pagal šį investicijų planą, e, lėšos bus taip pat ir iš privataus sektoriaus. Nes projektai, kuriuos pasiūlys valstybės narės, jų ministrai, E, yra iš tiesų už daug didesnė suma negu tie 315 milijardų, kurie yra numatyti e, tame investicijų fonde ir tikimasi pritraukti privačias investicijas, privačius rinkos dalyvius. Projektus atrinks Europos investicijų bankas, bendradarbiaudamas e, turbūt su nacionaliniais investicijų bankais, matysim, per diskusijas išaiškės, kaip geriausia tą daryti. Vyks e, vieši konkursai, e, vyksta vieši konkursai e, tiem projektams siūlyti, kol kas dar nėra paskelbta galutinė pasiūlymų teikimo data ir privatus investuotojai yra skatinami dalyvauti visoje šioje veikloje. Ir tikslas yra ne tik sukurti uh, ir gyvendinti naujų projektų, bet ir sustiprinti rinką, padaryti rinką tvirtesnė, atsparesnė, mažiau reguliuojama. Kaip jau minėjau, mūsų vienas iš prioritetų yra skaitmeninė darbo tvarkė, skaitmeninė rinka. Norime atgaivinti diskusijas apie bendrą skaitmeninę rinką Kitas mūsų prioritėtų yra energetikos rinka. Taigi šie elementai turėtų irgi atsirasti investicijų plane. Jums daugiau informacijos galėsiu pateikti tik po to, kai šis klausimas bus išsamei aptartas valstybėse narėse ir pe, e, apsispręsta per ekonomikos ir finansų ministrų posėdį. Dėkui, gerbiamas ministrė. Taigi mūsų laukia dar, dar vienas posėdis, po to, kaip jau bus priimti sprendimai per ECOFIN ministrų tarybą apie investicijų planą, tada jau galėsime ir konkretesnius klausimus pateikti. Aišku, kad regionų komitetas savo ruoštų pats aptarinės, svarstys šį investicijų planą. Jei kolegos daugiau neturi jokių klausimų, Tai labai norėčiau padėkoti gerbiamą ministrui už tai, kad atvykote į mūsų posėdį, kad pristatėte Latvijos pirmininkavimo prioritetus regioninės ir sanglodos politikos rytise. Mes linkime jum kuo sėkmingiausio pirmininkavimo ir parlamentas, regionų komitetas yra pasirengęs labai aktyviai prisidėti tikėkitės iš mūsų e, daug įvairių klausimų ir aktyvaus dalyvavimo. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai dėkoju už pakvietimą ir ateityje susitikti ir labai dėkoju jūsų komitetui už indėlį į darbus. Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas bus vaisingas. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju visiems gerbiamiam parlamentaram. Iki greito susitikimo. Kolegos pusė 11 mūsų laukia balsavimas. Dabar atsisveikiname su mūsų svečiais ir toliau tęsime darbą pagal darbo tvarkę. Okay, dear colleagues, we are ready for, um, for voting. Pasiruoškime balsavimui. Vote today is on, uh, Šiandien balsuosime dėl 2013 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Es bendrasis e, biudžetas Europos komisija. Biudžeto kontrolės komitetas šiuo metu rengia ataskaitą dėl įvykdymo patvirtinimo 2013 metų biudžeto. Šis komitetas paprašė, kad kiti komitetai iki 10 vasario atsiųstų savo nuomonę. Regi koordinatoriai pritarė, kad pirmininkė būtų šios nuomonės pranešė ir aš trečią gruodžio pristačiau, 11 gruodžio buvo galutinis terminas pakeitimams, gavome 38 pakeitimus, jie buvo pateikti ir pasikonsultavus su šešėliniais pranešėjais ir visais patarėjais, aš taip pat pateikiau aštuonis kompromisinius pakeitimus. Norėčiau labai padėkoti visiems komiteto nariams už jų indėlį, už pakeitimus. Taip pat dėkoju kolegoms, su kuriais mes nagrinėjame kompromisinį tekstą. Dabar noriu pasiūlyti iš karto perėti prie balsavimo. Turite balsavimo sąrašą. Ir dabar galėsime elektroniškai, galėsime elektroniškai pasitikrinti balsavimą, jeigu to prireiktų. Pradėsime nuo pirmo kompromisinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Toliau antras kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Toliau. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Penktas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dvidešimt devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Ar jūs pasiruošę? Balsuojame. I close the vote. Balsavimas baigtas. Trisdešimt trys balsai už, vienas prieš prieš šią nuomonę. Ačiū, aš tik norėjau pasitikrinti, ar mano balsas buvo užregistruotas, nes aš pamečiau balsavimo kortelę. Dėkoju, jūsų balsas ir už, taigi 34 balsai už. Dėkoju, dėkoju visiems už gerai atliktą darbą. Dabar turime patvirtinti koordinatorių sprendimus. Turite tuos sprendimus? Ar galime juos patvirtinti? Taip, koordinatorių sprendimai patvirtinti. Ar turite klausimų prie kitų klausimų punkto darbo atvarkėje? Ne. Noriu priminti, kad kitas posėdis bus 26 vasario, ketvirtadienį nuo 9 ryto iki pusės 7 vakaro. Noriu padėkoti vertėjams. Pirminkė dėkoja vertėjams už darbą ir posėdės skelbiamas baigtų. Ačiū.